reikalų komitetas patikrino. Kolegos, prašau tylos. Taigi, e, Teisės reikalų komitetas patikrino pono Pein, ponios Mobarik, pono Popos, pono Ademov, ponios Jarokos ir pono Palmer įgaliojimus ir siūlo patvirtinti jų mandatus kad jie įsigaliotų e, rugsėjo 5, rugsėjo 8, rugsėjo 13, rugsėjo 14, 5, rugsėjo 15 ir e, spalio 3 šių metų atitinkamai. Jei nėra jokių pastabų,